Care colleghe, cari colleghi, dichiaro aperta la riunione della conferenza dei presidenti. Labą dieną, gerbiami kolegos. Pradėsime mūsų posėdį. Tai yra pirmininkų suėgos e, posėdis. Norėčiau atsiprašyti už parlamento pirmininką Martiną Šulcą, nes jis susirgo gripu, dėl to negali dalyvauti mūsų posėdėje. Manau, kad visų mūsų vardų galime tiesiog palinkėti jam kuo greičiau pasveikti. norėčiau pasveikinti tarybos pirmininką poną Van Rompoj ir Europos komisijos pirmininką poną Barosą. Taip pat sveikinu visus čia susirinkusius. Pone Van Rompojau, prieš suteikdamas jums žodį, norėčiau pasakyti, ar jau galiu tęsti? Oui, monsieur le président, chacun comprend la, la situation. Pirmininkė, Visi suprantame, kokioje situacijoje yra atsidūrusi Europos Sąjunga. Aš norėčiau pagal 15 straipsnį, 15 straipsnį 6 dalies D punktą paklausti, dėl kokios priežasties ES tarybos pirmininkas e, neplenarinėme posėdėje paskelbė rezultatus e, juk e, plenarinio posėdžio viešumas labai skiriasi nuo pirmininkų sueigos. E, be to tiek viešosioms diskusijoms, tiek istorikams, tiek studentams, tiek visuomeniai plačiai apskritai e, daug primtiniau būtų plenarinis posėdis. Tai norėčiau dabar paklausti, kodėl ne plenarinėme posėdėje jūs pasisakysite. Tai nieko bendro neturi su Strasbūro būstinė ir tuo klausimu tuo nelaimingoju klausimu. Tiesiog aš norėjau paklausti, dėl kokios priežasties negalima renkti tų pačių diskusijų plenarniome posėdėje. Ačiū, ponia Audi. Jūs esate teisus. Bet reikia žiūrėti realistiškai į šį klausimą. Jeigu lauktume informacijos apie e, Europos tarybos rezultatus, tai būtų tekę laukti iki Strasbūro plenarinės, na, o myti greitai ir nedelsant. Jūs puikiai žinote, kad bent jau fiziškai neįmanoma Briuselio plenarinių posėdžių sale naudotis. Mūsų pirmininkų sueigos uh, posėdžio protokolas bus prieinamas visiems nariams. Taigi, grinai dėl praktinių problemų reikėtų pažiūrėti tai realistiškai, bet dėkoju už pasisakymą. Na, nu, dabar prieš suteikdama žodį ponui Van Rompojui norėčiau išreikšti savo nusivylimą. plėtra parlamente buvo palydėta gausių pasisakymų. Taigi tikrai labai gaila, e, daug nusivylimų buvo ir Europos parlamentas prašė ir toliau prašys modernaus ir ambicingo biudžeto, kurio dėka įmanoma būtų atkurti Europos Sąjungą e, ir pabaigti šią finansinę, ekonominę, socialinę krizę. Mūsų tikslas dar yra labai toli, jis nėra dar pasiekiamas ranka. Todėl labai sudėtinga dabar dėl biudžeto e, kažko tai pasiekti. Lyginant su ankstesniais metais, biudžetas yra mažinamas. Taigi tai yra žingsnis atgal ir tas žingsnis atgal yra nelogiškas, mums nesuprantamas, lygiai taip pat jis nesuprantamas ir Europos piliečiams. Reikia investuoti į Europą, reikia atkurti Europos ekonomiką, reikia tam reikalingų priemonių, kaip kad to prašo valstybės narės. Europos Sąjungos patikimumas e, mokslinių tyrimų, išorės ir plėtros politikos geras vardas nuo to priklauso. Taigi toks susitarimas, kuris dabar buvo pasiektas, neatitinka ES piliečių interesų. Jis prieštarauja tiek piliečių, tiek parlamento interesams ir mes tam nepritarėme. Na dabar žodis iš karto ponui Van Rompui. Pone pirmininkė, gerbėmieji nariai, vasario 7-8 dienomis e, visų 27 valstybių narių prezidentai ir ministrai pirmininkai pasiekė susitarimo savo lygmenių, e, kuris susijęs su Europos finansinė, e, e, finansinė programa artimiausiams septyniems metams. Lyginant su praėjusia programa, 2007-2013 metų programa, Bendros viršutinės išlaidų ribos buvo šiek tiek sumažintos, bet šių, šiuose ribose buvo gerokai pasikeitė, buvo pas, pastum, pas, pastumėto tai prioritetai, e, didesnė dalį skiriant investicijoms, augimui ir užimtumui skatinti. Uh, Tai atspindi du, du mūsų pamastymus, dvi mintis. Tai yra e, pristaikyti prie e, visoje Europoje taikomų biudžetinių suvaržymų, tuo tą pat metu investuojant į ateitį. Kaip paaiškėja iš spaudos ataskaitų, daugelis, e, kiekvienas iš valstybių narių lyderių stengiasi iš, pasiekti kiek manoma daugiau būtent savo tautos, savo piliečių labui. Tai yra visiškai suprantama ir pateisinama. Ir, e, kaip ir pats faktas, kad kai kurie sutelkė daugiau dėmesio į, e, į e, pačius savo mokesčių mokėtojų susirūpinimą ir, ir paramos gavėjų poreikius. Tačiau mums reikia sutarti dėl trijų parametrų. Tai yra dėl išlaidų dydžio, išlaidų prioritetų ir pajamų šaltinių. E, tuo pat metu siekiant modernizuoto, e, realistinio buzeto, susitelkiant į pačius svarbiausius poreikius. Pirmiausia, dėl išlaidos dydžio. Išlaidų dydžio. Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, vienintelis variantas buvo e, nedidinti biudžeto. Ir e, visoje Europoje yra susiveržiami diržai ir ES e, negali būti e, jokia išimtis. Tad kai kurie mane, jog įsipareigojimų sumažinimas 3 e, procentais yra Europai didelis žingsnis atgal, tačiau taip nėra. E, kaip ir, kiekvien, kaip ir visi kiti Europoje, e, mes norime siekti daugiau, panaudodami mažiau pinigų ir užtikrintami, kad kiekvienas euras duotų kiek manoma daugiau naudos, nes daugiau Europos nebūtinai reiškia daugiau pinigų. Leiskite atkreipti jūsų dėmesį, kad tokių, tokių įsipareigojimų mažinimas nebus, jo, jų pasiekoje nebus realiai sumažėję e, e, metinių biudžetų, e, sumažėjusios metinių biudžetų e, išlaidos mokėjimai. Per pastaruosius septynerius metus e, parlamentas balsavo dėl gerokai mažesnės bendros finansinės programos e, viršutinės ribos, tai yra 875 eur, milijardų eurų visam periodui. Tai buvo gerokai mažesnė riba negu 90, siūlyti 908 milijardai eurų artimiausiams septyniams metams. Bet kokiu atveju ši finansinė programa e, niekada nesi, nes, niekada nekitino būti, neturėjo būti keičiama nei į viršų, nei į apačią daugiau nei keletų procentinių punktų. Mm, turint omenyje, kad reikia laikytis vienbalsingumo principo priimant tokius sprendimus. Uh, Ir lapkričio mėnesį aš pats pateikiau pasiūlymą dėl bendrų įsipareigojimų siekiančių 270 milijardų eurų ir taip buvo, e, buvo priimtas finansinis e, galtinis sutarimas dėl 960 milijardų eurų. Tai buvo labai nedidelis e, skirtumas nuo mano pasiūlytos sumos. Nors kai kurios valstybės narės norėjo sumažinimo, kuris siektų dar daugiau, net iki 30 milijardų eurų. Tad reikėtų pasižiūrėti į mm, išlaidų patį turinį, kadangi ten buvo įvykdyta būtent labai ryškių pokyčių ir tie pokyčiai yra e, tikrai pageidautini. Ir jų poveikis yra tikrai labai svarbus ir jis nusipelno didesnio dėmesio. Pirmiausia, tai yra išlaidos kategorijoje 1A, kuri, į kurią apima mokslinius tyrimus inovacijų plėtrą, tarp valstybinė energetika, transportas, skaitmeninės tinklus, galėjo ir Erasmus programas. Tai šis, ši kategorija buvo padidinta 307,3 procentais E, e, palyginus su prieš tai buvusią e, finansinę programą. Be to, tas biudžeto didėjimas yra nuolatinė tendencija, taip kad paskutiniaisiais metais bus, tas išlaidos bus išaug, biudžetas bus išaugęs daugiau kaip 40 procentų ir lyginant su dabartinė situacija, tai yra tikrai labai ryškus pasikeitimas ir pagerėjimas. Vėlgi, Galbūt e, ir bus apgailestaujama, kad ne visos komisijos, e, viso, visi komisijos investicijų pasiūlymai buvo, e, į juos buvo atsižvelgta, tačiau būtų neteisinga taikyti korekcijas tokio, tokio pasiūlymo, korekcijas vertinti kaip kažkokius apkarpimus, kadangi realiai mes iš esmės sutarėme dėl daugiau pinigų investicijoms skatinant augimą. E, lyginant su e, dabartinė finansinė programa. Kitas dalykas yra sanglaudos e, išlaidos, kurios bus geriau pritaiktos prie tikslų ir nustatyti, nustatytos paskatos E, siekiant geriausių rezultatų ir bus makroekonominės sąlygos nustatytos, siekiant e, padidinti sinergiją tarp sanglaudos finansavimo ir ekonominės e, valdysinos. Tarp valstybių finansavimo programos taps paprastesnės, bus geriau kontroliuojamos, taip pat bus didesnė Europos bendro finansavimo ir sanglaudos šalyse dalis ir paskirstant struktūrinės e, e, lėšas, e, skurdesnės valstybės įgys didesnę sanglaudos finansavimo dalį. Ir tokia sanglaudos politika tai nėra žvelgimas į praeitį, tai yra žvelgimas į ateitį, tai yra progresyvus metodas. Ir mūsų su, pa, parama patiems e, e, pažeidžiamiausiams gyventojų grupėms ir toliau bus e, išsaugota. Trečias dalykas, atsižvelgiant į jaunimo nedarbą, į didėjimą, kuris jaunimo tarpe vienas iš keturių jaunų žmonių neturi darbo, kai daugelie valstybių narių, ar vienas iš dviejų netgi neturi darbo kai kuriuose valstybės narise. Ir tai buvo pateikta nauja iniciatyva siekianti 6 milijardus eurų kuri prisidės prie kovos su tokia situacija mm, skatinimo. Ketvirtas dalykas yra žemės ūkis, kurioje e, šioje srityje mes sutelksime dėmesį į e, gyvenimo kokybės gerinimą kaimo vietovėse, žaliasias, e, žalę ekonomiką, žaliasias, žalę veiklą, taip pat tvaro, tvaro maisto gamybą. Tai yra vis labai, sudė, labai svarbu. Žemės ūkis yra, nėra. nėra E, kažkokias, kažkokia pasenusi sritis, e, remiantis e, reformomis ir tų reformų dėka, bendros žemės ūkio politikos dėka šios srities saliginis svoris biudžete vis palaipsniui mažės ir pirmojo ramščio žemės ūkio politikos biudžetas galiausiai apims tik tai 27, sudarys 27 procentus, lyginant su 80-mečio 75 procentais biudžeto lėšų. Šeštasis e, e, aspektas yra labai svarbus, tai yra e, išorės santykiai, kurios net galime neatsižvelgti. Čia bus numatytas 3,3 procentų realus pajamų didėjimas, bet to mes ir toliau laikysimės tūkstantmečio plėtros tikslų. Ir, ir tokios e, priemonės kaip e, vystimosi pagalba, klimato, kova su klimato kaita ir toliau bus labai svarbus mums tikslai. Europos plėtros fondas, priešingai negu e, buvo pranešama, nebuv, nebuvo sumažintas, jis kaip tik padidėjo. Septintas aspektas. Net ir administracijos išlaidoms skirta kategorija šiek tiek išauks, jos finansavimas šiek tiek išauks. Tai atitiks E, mūsų poreikius atsižvelgiant į ES didėjimą, plėtrą ir taip pat naujasias e, užduotis, kurios yra perkeliamos sąjungai iš e, valstybių narių. Ir be abejo, dažnai yra kalbama apie tai, kad yra stengiamasi užtikrinti, kad darbuotojų, darbuotojų politikų, darbu, administracinėje politikoje būtų laikomasi tam tikrų tendencijų, tai yra didin, didinant darbuotojų skaičių ar mal, e, didinant jų darbo apimtis, didinant pensinį amžių, tačiau yra numatytas jų e, atlyginimų šaldinimas ir panašiai. Pagaliau mes e, taip pat iš atsižvelgėme ir mūsų šaltinius, tai yra vadinamosius ištek, nuosavųjų išteklių klausimą, nusprendėme e, sum, valstybių narių kompensacinės išmokas mažinti, siekia, padidinti, atsiprašau, siekiant vykdyti jų muitų ir mokesčių rinkimo išlaidų e, didinimo įsipareigojimus, taip pat didiname e, jų nuo savų išteklių e, dalį. Ir per perspektyvoje atsivers naujoji, bus sukurta naujoji BVP programa, įvestas naujas finansinis sandorių mokestis. Taigi tai yra labai svarbus dalykai. Taigi, gerbėmieji nariai, visa tai yra labai svarbu ir e, reikia pakalbėti apie mūsų įsipareigojimus ir mokėjimus. Mes jau sutarėme dėl didesnio lankstumo užtikrinimo, kiek įmanoma didesnio įmanomo lankstumo, kad e, adekvačiai būtų e, vykdomi mokėjimų įsipareigojimai, kad mes galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Mums to, toks poreikis buvo pabrėžiamas ir mūsų pačių e, e, Europa, ir mūsų Europos parlamento pirmininko Martino Šulco mūsų posėdžio pradžioje. Ir iš tiesų noriu pabrėžti, kad e, parlamento e, iškelti aspektai yra iš tiesų labai e, svarbus, galbūt e, reikšmingesni, negu jūs galėjote įsivaizduoti. Parlamentas padėjo, e, padėjo išsaugoti nuo savų ištekių klausimą ir apriboti valstybių narių apetitą, taip pat skatino, e, darė spaudimą, kad būtų e, e, atsirastų naujosios, naujos išlygos, kurios susijusios su biudžeto išlaidomis ir taip pat kal, parlamentas kalbėjo apie naujus lėšų, naują lėšų paskirstimą atsižvelgiant į naujų programų būtinybę komisijos pirminėme pasiūlyme. E, lyginant šį, e, šią daugiametę finansinę programą su prieš tai buvusią, mes matome, kad lėšų padidinimas, biudžeto padidinimas yra akivaizdus. Aš Noriu priminti, kad kai buvo deramasi dėl praėjusios finansinės programos, komisijos pasiūlymas buvo sumažintas 13 procentų, lyginant su šiais, šiuo metu numatytų 8 procentų sumažinimu. Dabartinis sustarimas rodo, e, kokia yra bendra Europos lyderių e, e, atsakomybė, koks jos supratimas. Tačiau mes visi suvokiame, kad E, galutinis susitarimas bus pasiektas tik tai su Europos parlamentu ir noriu priminti kolegoms, kad e, viskas, ką nusprendė Europos vadovų taryba, taryba buvo pakoreguota ir iš dalies labai žymiai. Ir e, taryba ir pirmininkaujantį valstybę ir toliau diskutuos su parlamentu, kad galiausiai būtų susitarta. Uh, Ir parlamentas e, pasinaudoja savo galiomis, remiantis sutarčių 15 straipsnių, ieškant bendrų politinių prioritetų. E, mes e, turime kad, siekti, kad taryba ir parlamentas toliau bendradarbiautų, kad būtų galutinai priimti svarbus teisės aktai. Ir nuo 2014 metų, neužmirškime, e, mūsų paramos gavėjai tikisi e, gauti lėšų, gauti finansavimą pagal naują finansinę programą. Mes galime lėšas skirti tik tai per, e, remdamiesi metiniais biudžetais, kasmetiniais biudžetais, ir tai būtų mokslininkai ar vietos regioninės valdžios institucijos vykdančios tarp, tarp valstybinius projektus. Tad e, visiems šiems subjektams reikia mūsų paramos. Ir e, e, didžiųjų projektų sėkmė priklauso nuo mūsų mąstymo ilgamžiškumo. Kad išvengtume bet kokių neiškumų ir dėlsimo, aš skatinu tarybą ir parlamentą kuo greičiau susitarti, kad alternatyva Mm, tai yra e, sugrįžti prie jau nustatytų pagal prieš tai būsią finansinę programą e, e, viršutinių ribų, mums, e, mus įves, mus įstums į neišvengiamą aklygatvį ir e, neleis toliau skatinti reikalingų reformų, todėl linkiu jums ir pirmininkaujančiai Airijai kiek įmanoma daug didesnės sėkmės siekiant susitarimo. Ir aš vis dar esu įsitikinęs, kad mums pavyks pasiekti to susitarimo atvira diskusija, grindžiama faktais ir skaičiais, tai ir leis padaryti. Gerbėmėjai nariai. Be daugiametės finansinės programos mūsų darbo atvarkė taip pat buvo apėmė ir diskusijos dėl priekybos, priekyba. Mums padeda siekti e, tikslų, skatinant augimą ir užimtumą, lygiai taip pat kaip ir investicijos, e, e, kurios, kurias, kurios, prie kurių gali prisidėti būtent daugiametinė finansinė programa. Taigi reikia uždegti žalę šviesą, kad galėtume pradėti transatlantinę priekybą, transatlantinės priekybos sustarimo dėryboms su jungtinėmis valstijomis, kurios buvo e, inicijuotos e, bendros sustarimos su prezidentu Obama. E, mano, mm, ir mes ir toliau E, stebime e, tendencijas arabų pasaulyje po arabų pavasario, praėjus dviejams metams, dabar yra puikus momentas e, padėti Europai paremti demokratinius pokyčius šiame regione. Tai, regione taigi tokie šie šios tendencijos, šie įvykiai Europai tikrai labai yra svarbus. Ir pagaliau dėl Malio mes e, sveikiname Prancūzijos ryštingus žingsnius, kurios, kuriems padėjo ir kitos Europos ir Afrikos partnerės, ir Europos komisija, atsiprašau, Europos Sąjunga yra pasiryžusi padėti e, toliau tai, e, vadovautis tais žingsniais ir vykdyti savo įsipareigojimus ir toliau stebėti įvykius Malyje. Gerbėmiai nariai, baigiu savo pasisakymą ir laukiu jūsų komentarų. Ačiū, ponai Van Rompoj, dabar žodis ponai Baroso. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, visų pirma norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane padiskutuoti e, su Jumis apie e, ministrų e, ir valstybių vadovų susitikimo e, įvykusio vasario 7-8 dienomis rezultatus. Norėčiau paliesti vieną delikačią temą, kuri buvo nagrinėjama e, tame tarybos susitikime. Ta tema yra prekybos e, tema. Kaip žinote, prieš keletą metų Junktinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat ir aš kartu su juo buvo, mes paskelbėme e, susitarimą dėl prekybos su JAV. Tai yra susitarimas dėl prekybos ir investicijų. Tai yra labai svarbus susitarimas, kalbant apie mūsų e, darbo vietų kūrimo ir augimo darbo atvarkę. Ir tai yra labai svarbu, apie tai yra labai svarbu kalbėti daugiametės finansų, finansinės programos e, perspektyvoje. Aš jau Strasbūrė minėjau, kad mums reikia konstruktyvaus susitarimo, kuriame atsispindėtų mūsų įsipareigojimai susiję su e, darbo vietų kūrimu augimu ir jaunimo strategijos įgyvendinimu. Ir kaip jau minėjau, šitą strategiją palaiko Europos komisija, kalbant tiek apie vidinį, tiek išorinį šios strategijos aspektą. Taip pat e, aš raginau, kad didesnis dėmesys būtų kreipiamas į europinę dimensiją, į europinę pridėtinę vertę ir į Europos biudžetą. E, Europos Sąjungos taryba e, taip pat atkreipė dėmesį į šiuos svarbius aspektus. Ir dauguma vyriausybių darė viską, kad būtų pasiektas susitarimas, kuris tenkintų visus. Ir galutinis rezultatas yra toks, kad galutinė daugiametės finansų programos e, lėšų suma yra mažesnė negu buvo pirminėme mūsų pasiūlyme ir tai atsispindi e, įvairiose kategorijose. Tai atspindi e, dėrybų proceso, kuriame dalyvauja 27 valstybės narės realybę. Ir kai reikia toms 27 valstybėms narėms siekti vien, vienbalsio susitarimo. E, dauguma e, valstybių narių rėmė komisijos pasiūlymą, tačiau kai kurios valstybės narės norėjo, kad būtų e, daromi didesni biudžeto apkarpimai. Komisija norėjo, kad rezultatas būtų ambicingesnis. De komisijos deklaracijoje aš pareiškiau, kad biudžetas, dėl kurio susitarė valstybių narių e, ir jų vyriausybių vadovai, yra ambicingas ir jisai galės prisidėti prie ES darbo tvarkės e, įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, ką vienbalsiai sutarė 27 valstybės narės, dabar e, parlamentas turi vykdyti tos sustarimus, o Europos komisija turėtų jam padėti. Gerbiami parlamento nariai, nepaisant biudžeto lėšų mažinimo, mums reikia siekti subalansuoto požiūrio tarp biudžeto ir pasiektų konkrečių rezultatų. Ir e, stengtis, kad e, tas biudžetas neigiamai neįtakotų mūsų užimtumo e, ir augimo darbo atvarkės. Taip pat reikia nepamiršti tokių svarbių iniciatyvų kaip Connecting Europe Facility. Nors sutarta suma yra žymiai mažesnė už Europos komisijos pirminį pasiūlymą, vis tik reiktų pabrėžti, kad ši suma yra didesnė, pavyzdžiui, transporto srityje, kalbant apie transeuropinius tinklus. E, kitam, kitai daugiam, kitoje daugiametinėje finansinėje programoje e, numatomi 24 milijardai eurų šiai sričiai ir pirmą kartą 5 milijardai bus skirti e, energetiniams projektams. E, ES taryba e, nutarė taip pat ženkliai padidinti biudžetą skirtą moksliniams tyrimams, Horizonto 2020 programai ir Erasmus programai. Pirmą kartą taip pat buvo e, sukurta nauja programa skirta e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai yra kosme programos e, dalis. Taip pat e, taryba nutarė sukurti jaunimo e, užimtumo iniciatyvą. Mes apie ją kalbėjome praėjusiame plenarinėme posėdėje. Šiai programai yra skirti 6 milijardai eurų ir manau, kad tai yra didžiulis politinis ir socialinis iššūkis, kaip e, jaunus žmonės neturinčius darbo įtraukti į darbo rinką. Ir tai atspindi socialinius ES tikslus Komisija praėjusiais metais su aštuoniomis valstybėmis narėmis, kurias skaudžiai palėtė neda, jaunimo nedarbo tema, jau inicijavo atitinkamus e, projektus. Taip pat noriu pasidžiaugti tuo, kad buvo galima e, pa, pasiūlyti pagalbos programą krizės ypač paliestiems žmonėms. Tikriausiai jūs atsimenate, kad e, buvo svarstoma, kad dėl subsidiarumo principo ES negalės padėti labiausiai skurstančiams mūsų visuomenės nariams. Ir man tikrai labai džiugu, kad šie būkštavimai nepasitvirtino. E, sumos skirtos samlaudos politikai ir kultūrai padidėjo. Yra labai svarbu, kad išliktų e, tarp valstybiniai projektai ir taip pat, e, kad būtų skatinami žalių, skatinama žalių projektų įgyvendinimo, kad e, tokiu būdu būtų prisidėta prie aplinkos. Taip pat yra labai svarbus bendro finansavimo aspektas, ypač siekiant padėti e, ypač pažeidžiamiems e, regionams ir valstybėms narėms. Ir e, tokioms valstybėms e, investicijų reiks jau dabar, tai yra 2014-2015 metų laikotarpė, taigi tos investicijos turėtų įvykti jau dabar. Beje, reiktų pabrėžti, kad daugiametė finansų, daugiametė finansų programa nėra įmanoma be parlamento pritarimo ir e, parlamento pozicijoje, e, kuri buvo parengta spalio mėnesį ir, e, ir buvo aiškiai pasakyta ir tą patvirtino taip pat ir Europos parlamento pirmininkas kalbėdamas vadovų taryboje. Taip pat yra labai svarbu, kad be atitinkamos lankstumo ribos e, daugiametė finansų programa tiesiog neveiks. Komisija mano, kad 51 milijardo eurų skirtumas tarp asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams e, reiškia, kad mes galime siekti maksimalaus lankstumo tam, kad galėtume įgyvendinti ES įsipareigojimus pagal sutarties 323 straipsnį. Taigi mums tarp kitų sąlygų taip pat e, reikia galimybės naudoti maržas ir perkelti mokėjimų e, viršutinės ribas iš vienų metų į kitus. Tai yra esminis dalykas. Mes turime kalbėti apie lankstumą tarp finansinių metų ir taip pat tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. E, tai yra, aišku, techninis klausimas, tai yra, bet tai yra labai svarbus klausimas. Ir šis klausimas yra toks pat svarbus, kaip ir galutinė e, finansų suma skirta mokėjimams ir įsipareigojimams. Ir tai priklausys nuo to sprendimo, kokį mes priimsime dėl e, lankstumo, o kalbėdamas apie lankstumą aš turiu omenyje didžiausiai manomą lankstumą. Kalbant apie Europos parlamentą, reikia toliau vykdyti nuo savų išteklių reformą. E, darbas turėtų būti tęsiamas e, remiantis komisijos pasiūlymais. Taip pat mes. Uh, turime turėti omenyje, kad mes kalbame apie daugiametę finansų programą septyneriems metams, tai reikia nepamiršti, kad reikės matyti e, turėti kažkokios e, peržiūros išlygą, galimybę peržiūrėti tą finansų programą. Ir e, tai bus ateityje įmanoma tik tai tada, jeigu bus griežtai administruojamos lėšos ir, ir jeigu bus užtikrintas reikiamas lankstumas. Uh, Dabar trumpai norėčiau pakomentuoti šių metų biudžeto situaciją. Čia komisija pritarė parlamento e, būkštamiams ir susirūpinimui dėl biudžeto įvykdymo kalbant apie tris institucijas, praėjusiu metu pabaigoje buvo aiškiai numatyta, kad komisijai reikės papildomų mokėjimų, jeigu paaiškės, kad patvirtintas biudžetas yra nepakankamas, kad būtų padengti visi poreikiai. Ir būtent taip dabar ir atsitiko, tą mes galime konstatuoti. E, taip pat Europos komisija ir Europos parlamentas turėtų kiek įmanoma greičiau sureaguoti į sustarimą dėl biudžeto, kad būtų užkirstas kelias tam tikram lėšų trūkumui. E, gerbiami parlamentarai, aš jau mačiau, e, jau išgirdau kai kurių jūsų reakcijas į E, vadovų taryboje pasiektą susitarimą. Šiandieninės diskusijos bus mūsų atsakas į pasiektą rezultatą. E, mes, Europos komisija, darysime viską, kad pasiektume geriausio įmanomo susitarimo ne tik uh, ES institucijams, bet 500 milijonų ES piliečių. Mes tikimės, kad visų institucijų atstovai prie to prisidės. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū. Pirmininkui Barosui dabar žodis ponui Josef Dol. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė Germana Van Rompujau, gerbiamas komisijos pirmininkė Jose Manuel Baroso, mėly ponios ir ponai kolegos. Paskutinė Europos vadovų taryba buvo tik tai pavadinimas. Iš esmės tai buvo kažkokiu tai dėrybininkų susirinkimas. Koksgi dabar rezultatas? Rezultatas yra mažiausias ES biudžetas visoje, per visą istoriją. Aš žinau, kad jūs turite ginti savo mintis, aš taip pat ginu savasis. Taigi dabar kokia likimo ironija. ES kompetencijos ir įsipareigojimai yra, kaip manoma, didesni, didžiausi per visą istoriją. Ir štai dabar tuo metu, kai ES piliečiams reikalinga yra kuo didesnė e, pridėtinio ES vertė, Taigi dabar toks biudžetas nėra priimtinas. Norėčiau tik tai priminti kai kurioms valstybėms narėms, kad mūsų bendrėje remiasi teisės viršienybė ir sutartis yra mūsų aukščiausias reglamentuojantis aktas. Na, o štai dabar siūlomas biudžetas prieštarauja sutarčiai. Pirmiausia, Europos vadovų taryba peržengė savo kompetencijos ribas, nes buvo apeiti Europos parlamento komitetai. Tai yra pažeidimas Europos parlamento teisėjų kuros galių. Be jo, be, be to. E, 52 milijardais mokėjimo signavimai mažesni už įsipareigojimo signavimus, o tai jau yra deficitas. Šis deficitas prieštarauja sutarties taisyklėms, kuri, kurios mums, nu, nu, mus įpareigoja e, biudžeto pusiausvyrai. 16 milijardų eurų deficitas prieš, buvo aptariamas. Aš manau, kad sprendimas uh, Dabar, jeigu būtų nukeltas dar į vėlesnį laikotarpį, tai būtų tikra katastrofa. Juk matome, kas nutiko per praėjus laikotarpį, matome, kokia katastrofa nutiko e, valstybėse narėse. Taigi, gerbiamas Žozai Manueli Barosai, mes pasirašėme visi už tai, kad nebūtų deficito. Na, o dabar pasižiūrėsime, ar tikrai bus laikomas iš šių principų. Mane neramina įvykiai. Europa po tokios vadovų tarybos eina netinkama kryptimi. Mes negalime supriešinti europiečių tarpusavyje. Man apskritai susidaro įspūdis, kad solidarumas nebeteko vertybių, nes dabar visi kalba vien tik tai apie nuolaidas ar kažkokius tai gražinamasias išmokas. Nes viskas dabar palenkta yra nacionalinių egoistinių interesų labui. Aš tikiu bendrijos metodu besiremenčią Europą. Ir pripažinsiu, jog mane nuvylė daug valstybių ir vyriausybių vadovų. Ne visi, bet daug kas pamiršo ES pridėtinę vertę. Aš taip pat esu nusivylęs tuo, kaip veikia naujoji, e, naujoji sutartis. Ir esu priverstas tau, gerbiamas, gerbiamas, gerbiamai, mielas draugė, tai pasakyti institucijose nėra dirbama taip, kaip turi būti dirbama. Mes turime dirbti glaudžiau su parlamentu. Aš žinau, kad tu, Hermanai, Taigi, žinau, kad niekas neatsižvelgia į parlamento poziciją. Mes daug įspėjimų buvome pateikę. Ir štai dabar, nepaisant to, jūs mūsų prašote prisijimti e, atsakomybę. Gerbiamas pirmininkė, susėskime prie vieno dėrybos stalo ir kalbėkime skaidriai. Pateikite mums detalius paskutinio tarybos sustarimo skaičius. Išsiaiškinkime, kaip dėlėtų būti augimo politika ateityje. E, vedama. Europos Sąjunga pasikeitė su Lisabono sutartimi. Jūs puikiai tai žinote. Dabar sistema yra labiau subalansuota. Mes esame toks pat teisės aktų leidėjas. Ir mes turime teisę pasakyti taip arba ne. Tačiau dabar štai valstybės narės mums teikia pasiūlymą, o mes siūlome taikyti sutartį. Na, o pagal sutartį mes tikrai galime prisijimti savo atsakomybę. Gerbiami kolegos, šis biudžetas te sudaro 1 procentą BVP. Būtent už šią sumą turime pripildyti Ispanijos bankų kasas, to turi pakakti ir Graikijai, tai ir daug ir kartu mažai, tačiau svarbiausia yra ne kiekis, o prasmi tam suteikiama. 20 Septynios valstybės narės įsipareigojo 1 procentą BVP skirti bendrai ateičiai bendroms investicijoms. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas Vandrompo jau, mes žinome, kokios yra mūsų atsakomybės. Galiu jūs tik tai patikinti, kad šis parlamentas nėra svajotojų asamblėja. Mes tiesiog norime realistinio biudžeto, su kuriuo ateitis būtų realistiška tarp valstybių narių, turime pirmiausia laikyti savo įpareigojimų ir stiprinti bendrasias investicijų politikas. Mūsų požiūris turi būti realistinis, nes deficito mums nereikia. Ir mes nenorime deficito. Mes pageidaujame griežto įsipareigojimo dėl peržiūros sąlygos po dviejų, trejų metų, dėl galimybės naujajam parlamentui peržiūrėti šį biudžetą. Todėl, kad mes taupimo biudžeto septyneriems metams nepageidaujame. Reikia bent jau peržiūros sąlygos. Mes prašome lankstumo. 11, 12, 13 metais lankstumo gal ir nepakanka. Gal reikia, bet ir 1016 milijardų. Na, o mes pageidaujame nuosavų išteklių tam, kad ES biudžetas nebūtų tempamas šantažų, šantažuotų į visas pusės. Jeigu Europos parlamentarai negali peržiūrėti biudžeto, tai tada man kyla klausimas, kam reikalingi 14 metais Europos parlamento rinkimai. Galime sutaupyti pinigų ir 2019 metais rinkti parlamentą. Mes įsipareigojome dirbti Europai, ne vyriausybėms. Mes pasisakome už Europos Sąjungą, už bendrasias politikas, už bendrą augimą ir užimtumą. Mūsų įsipareigojimai turi būti rimtai traktuojami. Mes tikime Europą ir mes tikime tokią Europą, kuri apsaugo mus visus šiais sunkiais krizės laikais. Ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū. Dėkuoju, panui Dol, dabar panas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Svarbiausia, ką Jūs pasakėte šiandien, ar jau anksčiau sakėte, yra tai, kad čia turime biudžetą, kuris e, yra dar tik projektinis, dėl jo reikia dėrėtis. Iškart noriu pasakyti, kad derantis kalbame ne apie detalės, o apie esmę, apie principus dėl kurių, dėl kurių išsiaiškinsime, ar galime pritarti tokiam biudžetui ar ne. Toks, koks jis dabar yra pateiktas, mums yra nepriimtinas ir nesus, jis nesusilauks parlamento daugumos pritarimo. Jūs norite pasakyti, kad e, e, daug lėšų buvo, vis, visos eilutės didinamos, visų eilučių lėšos didinamos, tačiau sumos mažinamos. Kaipgi visas tas stebuklas vyksta, kad e, e abu dalykai prieštaraujantis viens kitam taip stebuklingai išsprendžiami. Aš tikiu, kad jūs stengiatės daugiau lėšų skirti moksliniam tyrimam, inovacijų plėtrai, tai tikrai gražios pastangos, tačiau didelis prioritetas, turint mažai pinigų, yra dėja, dėja ir išlieka tik tai pastanga. Uh, Mes nelyginame praeitie su dabartimi, mes turime išsiaiškinti, ko mums reikia dabar. Tokia buvo ir komisijos pasiūlymo mintis. Ir komisijos pirmininkas labai, labai aktyviai gynė savo e, e, projektą, gynė pas, komisijos pasiūlymą. Dabar mus, mes esame didelėje, e, patiriame didžiulį ekonominį nuosmukį ir mums e, e, mes negalime visiems aiškinti, kad mums reikia procikliško biudžeto ar anticikliško biudžeto. Mes turime galvoti, koks konkrečiai biudžetas yra geriausias, e, būtent šiuo metu atsižvelgiant į dabartinės sąlygas. Taip, jaunimo nedarbas ir kova su juo yra labai svarbus tikslas, tačiau ar mums užteks tų 6 milijardų turint omenyje, kaip išaugo Europoje jaunimo nedarbas? ir atsižvelgiant į socialinę krizę Europoje šiuo metu, ar užteks išlaidų iš socialinio fondo, neįsivaizduoju, nemanau. Ir kodėl? kodėl globalizacijos fondas toks nedidelis numatytas tokiu metu, e, kuriuo būtent dėl globalizacijos procesų e, tiek daug darbo vietų buvo prarasta. Taigi neatsižvelgėme į dabarties iššūkius. Kitas dalykas - konkurencingumo didinimas. Visi kalba apie konkurencingumo skatinimą, Europos konkurencingumo didinimą. Tačiau to tai mes nepasieksime vien tik tai mažindami atlyginimus. Taip, infrastruktūrai reikia iš, ir, ir bus išleista daugiau negu anksčiau, bet jau reikia dar daugiau lėšų. Ir jūs taip pat kalbėjote apie skaitmeninę e, sk, e, darbo atvarkę ir komunikacijų infrastruktūrą. Tačiau kaipgi mes plėtojame savo ekonomiką ir savo infrastruktūrą, jeigu tam nėra numatyta konkretaus biudžeto padidinimo? Trečias dalykas vis dar yra daug dideli e, atlygio skirtumai Europoje. Buvau neseniai pietų Italijoje, mačiau, galima, ko galima pasiekti e, e, Europo, padedant Europos Sąjungai valstybių ir vyriausybių vadovai, man labai įdomu, kada jie paskutinį kartą buvo, buvo Europos, apsilankę kokiuose nors Europos skurdžiuose regionuose ar vietovėse. Ir turėtumėte gėdytis, jeigu, jeigu jūs ten atsidurtumėte, jums būtų gėda. Ir neverta girtis, kad šiek tiek bus išleista žmo, e, maisto e, gamybos ryčiai. Yra didelis skandalas tai, kad mes negalime kovoti su skurdu, e, kalbama nuolat apie e, darbuotojų migraciją, ypač iš Bulgarijos, Rumunijos. Ir, ir siuntinėjami laiškai, tokie kaip e, laiškas raštas Bulgarijai. Ir, tačiau konkrečių veiksmų, kaip kovoti su šiuo reiškiniu, kaip, kaip kovoti su skurdu, kuris irgi keliauja iš, vienos, iš vieno Europos regionų į kitus. Kol konkrečių priemonių nėra. Ir aš suprantu tuos piliečius, kurie e, e, ir tos valdžios atstovus, vietinės valdžios atstovus, kurie klausia, kaipgi kovoti, kaipgi spręsti tas problemas. Mes neskiriame atitinkamų lėšų, kad e, skurdžiuose šios, šio žemynų regionuose būtų investuojama, kad e, skurdžiai gyvenantys žmonės liktų tuose regionuose, nebūtų priversti emigruoti, kad jie savo, vietose, savo regionuose rastų darbo vietų. Taigi tai yra tikrai labai skandalinga e, skūstis vienu metu ir tuo pat metu nieko nedaryti, pasiekiant padėti vargšams, yra visiškai nepriimtina. Dėl kai kurių oficialių punktų formalumų - septyni metai. Pone pirmininkė, ar galite man paminėti bent vieną valstybę narę, kuri sudarinėja septynių metų biudžetą? Jūs sakote, kad yra ilgalaikiai projektai, ar, e, kurie bus finansuojami, yra numatomi, yra, yra rengiami, ar ilgalaikių projektų valstybės narės nerengia. Septyni metai nėra priimtinas laikas, jis, periodas Jis galbūt būtų priimtinas, jeigu būtų atitinkamas biudžetas numatytas, tačiau kai jis yra toks apribotas, tuomet e, nematau, e, ko galima pasiekti per tuos septynerius metus. Todėl ta peržiūros, e, tai tas peržiūros straipsnis yra vienas iš pagrindinių, viena iš pagrindinių sąlygų, dėl, kuriomis remdamėsi mes keliaujame į dėrybas ir sieksime sustarimo dėl tar, e, su taryba. Taip pat ir lankstumas, kurio reikalauja Europos parlamentas, numatytas per nelik menkas. Todėl tie du dalykai mums yra labai e, svarbus ir mums labai rūpi. Taigi, kalbame ne tik apie skaičius, mes kalbame apie filosofiją. Biudžetas yra teisinga priemonė siekiant Europos integracijos. Aš suprantu, kad e, reikia E, e, kad, kad yra e, kai kurie, kai, kai kurie ES atstovai daugą atmeta ir elgesi atskalūniškai, tačiau mums reikia elgtis vieningai ir jūs turite taip pat veikti su mumis iš vien, kad su, ir tik taip galite tikėtis mūsų visokiojopos paramos. Dėkuoju, ponė Svobodė, toliau ponas Verhofstadt. Pone Van Rompoj, norėčiau pasakyti, kad mano pasisakymas nebus kritika jums asmeniškai. Manau, kad mūsų visų darbas, e, kad manau, kad nėra lengvas darbas pasiekti susitarimo 37 valstybių, kai reikia vienbalsio susitarimo. 2006 e, metais Tony Blairas pasakė, kad jis daugiau nenori dalyvauti tokioje procedūroje. O mano nuomonė ir mano analizė būtų tokia, iš tiesų tai yra toks kopijavimo principas, e, kuomet e, ankstesnės daugiametės finansų programos tiesiog nukopijuojamos ir perkeliamos į ateitį. Tik tai tiesiog sumažinama šiek tiek lėšų e, žemės ūkių, šiek tiek padidinama moksliniams tyrimams. E, tai reiškia mažiau nei 5 milijardus eurų kasmet skiriama daugiau um, už, um, skiriama daugiau moksliniams tyrimams. Tai reiškia, 4 procentai lėšų tiesiog yra perskirstomos iš vienos kategorijos į kitą, o šiaip tai yra tiesiog ankstesnių daugiamečių finansų perspektyvų ar daugiamečių finansų programų, e, finansinių programų kopija perkelta į dabartinę finansinę programą. Mes dabar kalbame apie e, išimtis, e, kurios turėtų kompensuoti išmokas žemės ūkiui. Mes kalbame apie 53 reikalingas išimtis, e, apie įvairias derogacijas, kaip būtų galima nupirkti valstybių narių e, paramą. Lygiai tas pats vyko tada 2006 metais taryboje per dėrybas, tas pats vyksta ir dabar, 2013 metais. Ir aš manau, kad šita daugiametė finansų programa yra tikrai didžiulė pro problema dėl to, kad ji kūrė didžiulį biudžeto deficitą Europos Sąjungoje. Iš tiesų mes čia kalbame apie realų deficitą. Pone Van Rompoj, aš buvau e, Aš pats esu iš Belgijos ir jūs e, žinote, kad e, devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje e, Belgija buvo e, finansiškai pasiturinti valstybė ir paskui per narystę Europos Sąjungoje vis išsivystė vis didesnis biudžeto deficitas. Tiesiog ir kai mes kalbame apie įsipareigojimus e, ne, ir nepadengtus lėšomis mes kalbame apie 6 milijardus eurų lėšų trūkumą 2000 metais, o šių metų pabaigoje e, bus apie 240 milijardų eurų trūkumas. Tai yra mes kalbame apie asignavimus įsipareigojimams, kuriems trūks lėšų ir lės, e, trūks va, tokios lėšų sumos. Taigi ES biudžeto deficitas sudarys apie 300 milijardų eurų. Jeigu mes kalbame apie tai, kaip užpildyti spragas, e, tai tuomet reikia klausti, kodėl atsiranda tos spragos. Ir čia reikia kalbėti apie subalansuotą požiūrį tarp asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams. 1995 metais dar e, mokėjimai asignavimai mokėjimams padengdavo įsipareigojimus. Pagal sutartį, e, sutartyje yra nuostatos, kurios neleidžia turėti biudžeto deficito. E, tačiau realybė yra tokia, kad e, šių metų ES biudžete bus 300 milijardų eurų deficitas. Aš nežinau, nesuprantu, kas atsitiko, nes komisija pateikė labai gerą pasiūlymą. Jūs, ponė Van Rompoj, tarsi atsižvelgėte į Europos komisijos pasiūlymą ir pateikėte savo pasiūlymą remdamasi, remdamasis tuo pasiūlymu. Ir e, galiausiai buvo įtrauktas pasiūlymas dėl finansinių sandorių apmokestinimo ir e, apie valstybių narių įnašų sumažimą, o ką mes dabar matome galutinėme rezultate, ar kas nors atsispindi iš tų pasiūlymų, niekas neatsispindi, nekalbame apie, nekalbama apie jokius įsipareigojimus. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad tai nėra daugiametė finansų programa, kurią parlamentas galėtų patvirtinti. Ir galbūt vienintelė galimybė būtų būtent tas peržiūros straipsnis ar peržiūros išlyga, e, kuris sakytų, kad per dviejus metus po kitų Europos parlamentų rinkimų šis Europos parlamentas turės dar kartą patvirtinti šią fin e, finansų programą. Tai yra tik vienintelė galimybė, kai būtų galima e, susitarti, kad ši daugiametė finansų programa veiktų. Ačiū. Ačiū ponui Verhofstatui. Dabar ponė Duran. Ačiū, pirmininkė. Mums čia visai ne biudžetą pasiūlė. Tai yra tiesiog Europos vadovų tarybos kažkoks tai rezultatas. Kažkoks tai uh, įmantrus uh, renginys su daugybė įvairiausių prifarširuotų dalykų, bet ne biudžetas. Uh, Gerbiamas Van Rumpojau, jūs kalbate dabar, lyginate dabartinę finansinę perspektyvą ir būsimąją. Jūs kalbate apie priemonę, apie priemonę ekonomikos atkūrimui. Ir štai lyginate dabar su tuo, kas buvo nuspręsta prieš septynerius metus, juk tai nerealistiška. Jeigu Jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, vertintume Vokietijos biudžetą, renktume, tai ko gero nesuremtume biudžetų parengtų prieš septynerius metus. Metodas nėra taipogi tinkamas. Beje, e, trūksta skaidrumo. Dėkoju ponui Lamasūru už tai, kad jis paprašė skaičių, nes skaičių vis dar neturime. Nes dabar štai e, eisime į rinkimus, nežinodami absoliučiai nieko. Rinkėjai taip pat nieko nežinos. Aš siūlau štai ką padaryti Mes 2013 ir 2014 galime dar e, su tuo biudžetu tempti, bet 2014 metais suorganizuokime, surenkime diskusiją šiuo klausimu. Ir taip e, kol kas dar šiais metais parlamentas ir komisija taupimo biudžetų remtumsi. Dabar 90 milijardų siūloma mažinti 7 metams ir 12 milijardų 13-14 metais. Skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kaip žinia, turi sniego gniuštės efektą. Van Rompuy, ko gero, jums galėtų tai paaiškinti. Ir dabar dėl to Europos Sąjungos lygių labai brangiai sumokėsime už tai, ką valstybės narės padarė su savo skolų krize. Na ir nuo savų išteklių klausimas. Nei vieno sutarimo nebuvo šio klausimo. Vienintelis dalykas could be, galėtų būti. Aš nemanau, kad tai yra susitarimas, taigi niekas nesutarta dėl nuosavų išteklių, dėl BVP, dėl finansinių mokesčių, ap, finansinių transakcijų apmokestinimo taip pat. Na ir galiausiai tos gražinamosios išmokos ne tik tos senosios gražinamosios išmokos Vokietijos ir kitų valstybių, bet dabar jau ir Danija apie gražinamasias išmokas ima kalbėti. Na ir galiausiai mums šiek tiek lankstumo suteikiama bei peržiūros nuostata. Gal galite man paaiškinti, kaip peržiūros nuostata numato, kad po dviejų metų Europos vadovų taryba padarys vienbalsiai tai, ko nesugebėjo padaryti pradėjusią savaitę. Aš nelabai suvokiu, kuo po dviejų metų situacija bus palankesnė vien, vieningam sprendimui priimti. Vieningam sprendimui. Ta peržiūros nuostata, ko gero, nėra pakankamas instrumentas tam, kad mes patvirtintume e, šitą e, biudžeto projektą, kaip aš jį vadinu. Mes e, juk vis dėlto nedirbame nėra situacija tokia, kad Europos vadovų taryba masto protingai, o parlamentas nepamatuotai. Ne, mes juk viską pamatuotai taipogi darome. Štai pavyzdžiui, sanglaudos fondas taipogi galėtų būti vienas iš, viena iš atkūrimo priemonių. Tačiau nereikia to lyginti su ankstesne finansinė programa. Gerbiamas pirmininkė, mes negalime uh, pritarti tokiam biudžetui, dėrėtis gal, bet dabar bent jau jūsų pravertos duris į šį biudžetą nėra pakankamai pravertos. Aš siūlau 2014 metais vėl atverti diskusijas ir pradėti diskusijas dėl kito penkerių metų biudžet, biudžeto plano. Ačiū poniai Duran, na nu, dabar kolegė, Kalenan, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vandrompoj, savo e, frakcijos vardu norėčiau padėkoti už jūs darbą, jūs e, siekiančio sustarimo. Mes visi sakome, kad tai nėra tobulas sustarimas, iš tiesų toli gražu ne, tačiau manome, kad buvo ieškoma protingo balanso, siekiant kompromiso e, tarp mokančių šalių ir pajamas ir lėšas gaunančių šalių. Aišku, E, be abejo, e, Europos biudžetą reikėjo reformuoti iš esmės ir aš sutinku su kolegomis, kurie tą sakė, e, paskirtas tant prioritetus. Tačiau panašu, kad socialistų parla, par, prezidentas Arland švitėdamas neparodė, jog, kad jisai dirba vardan Europos, jisai dirba vardan prancūziškų karvių gerovės. Mes galėjome daugiau pinigų skirti e, užim, e, e, konkurencingumo skatinimui Europoje, tačiau e, ponas Arlank šito nenorėjo. E, 40 procentų biudžeto vis dar 21 amžiuje turi būti išleidžiama e, žemės ūkiui. Aš aišku nu, esu nusivylęs, tačiau ir nenustebęs, kad e, e, kai, kai šiandieną kai kurių e, frakcijų atstovai Mm, taip e, e, karštlygiškai kalbėjo, tačiau manau, kad nereikėtų stebėjo, stebėtis to, kad e, kai, vail, daugelis valstybių narių tempia paklodę į savo pusę ir siekia apginti savo piliečių porį, po, interesus, nes būtent namų ūkiai, įmonės visame mūsų žemynė neša tą didįjį jungą. Kągi būtų galima dar pasakyti apie šį sustarimą e, tarp lyderių, e, visų šio, šių rūmų e, frakcijų lyderių yra, vyksta intensyvi kova. Panas Ruteris iš liberalų, panas Stankfeld iš EPP ir panas Tonik Šmit iš socialistų frakcijos pasisakė už geresnį išlaidų valdymą. Ir, Nors jie nėra ministrai pirmininkai, bet elgesi protingai ir turėtume būti jiems dėkingi. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į elektroninį e, laišką, kurį gavau praėjusią savaitę. Jis buvo ypatingai man įdomus. Jis jį atsiuntė jaun, jaun, vienas jaunas parlamentaras. E, kągi tų jaunųjų parlamentarų valdyba mano apie šį susitarimą? Tai yra, e, šis sustarimas atspindi gerą e, interesų balansą, stengiantis suderinti e, taupimo politikos priemonės su investiciniu e, e poreikiu. Aš tikiuosi, kad e, mūsų Europos lyderiai girdės šį balsą. Ir Aš norėčiau priminti parlamentarams, kad tai iš tiesų yra deficitinis biudžetas. Ir mano paprastas klausimas būtų toks, ar, tai, ar e, buvo sutarta dėl kokio nors biudžeto pastaruoju metu, e, e, ankstesniais laikotarpiais, dėl kurio visi būtume sutarę ir kuris nebūtų buvęs deficitinis. Jūs minėjote ir ponas Šulcas tai, tai, vadovų taryboje minėjo tą jokingą e, e, slapto balsavimo idėją. Šio parlamento nariai turi būti atskaitingi savo rinkėjams ir tai yra vienas iš pačių svarbiausių e, rinkimų, vieni iš svarbiausių rinkimų E, ir dėl to mes turime atsakingai balsuoti, e, atsižvelgdami į mūsų rinkėjų poreikius. Tad mūsų parlamentas turi pademonstruoti savo naujasias galias ir savo atsakomybę, kuri, turė, kurie ir būtų grindžiamas tas balsavimas. Ir jeigu taryba atsi, turės tai omenyje, manau, galėsime visi būti patenkinti. Dėkuoju. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponai Nutel. Pone pirmininkė, šeštadienį ryte aš dalyvau vienoje televizijos laidoje, bandydamas paaiškinti piliečiams, ką reiškia šitas, šitie biudžeto apkart, apkarpimai ar iš tiesų Davidas Cameronas pasiekė istorinę pergalę e, Junktinės karalystės gyventojams. Taip pat bandžiau atsakyti į visus kitus klausimus. Buvo taip pat e, klausimus apie jautieną ir apie Europos Sąjungos e, mėsą. ir galiausiai mes sutarėme, kad Kamerono taip vadinamoji pasiekta pergalė iš tiesų nėra jokia pergalė, dėl to, kad mes čia kalbame apie kažkokias smulkmenas, smulkes sumas, o galiausiai jungtinės karalystės mokesčių mokėtojai mokės netgi daugiau, nes valstybių narių įnašai į ES biudžetą vis didinami kasmet mes jau dabar mokame 53 milijonus eurų į ES biudžetą kasdieną ir mes nenorime daugiau, mokėti daugiau, ne e, svaru. Ir manau, kad e, visos parlamento frakcijos sutarė, E, dėl šio biudžeto, bet jos prašo slapto balsavimo. O tada jūsų klausiu, tai ko jūs bijote? Ar jūs bijote savo partijų, ar jūs labiau bijote savo piliečių? Manau, kad mes turime e, savo rinkėjams įrodyti, kad mes, nesame, kad mes neveikiame pagal bananų respublikos principus. Aš manau, kad neatsitiktinumas, kad kaip tik šiandien Financial Times sako, kad 50 procentų Britų norėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Todėl aš norėčiau pasveikinti jūs su šiuo skaičiu, norėčiau jums visiems padėkoti, e, kad jūs pateikėte mums puikias priemonės išstojimui. Ačiū visiems. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas poniai Liotar. Dėkoju. Labai džiaugiuosi, kad susirinkome pasikeisti nuomonėmis čia. Jeigu valstybių narių prašoma taupyti nacionaliniu lygiu, tai reikėtų taip pat pasižiūrėti, kaip ES lygiu irgi galima būtų sutaupyti. Yra mokami milijardai, tuos milijardus moka mokesčių mokėtojai, mūsų bendrapiliečiai. Jūsų pateikiamas biudžeto projektas yra socialinės atskirties šaltinis, nes išlaidos nėra tinkamai paskirstytos. Mūsų frakcija negali pritarti taupimo priemonėms, kai taupama yra skurdžiausių sąskaita. Būtent tai jūs dabar siūlote. Pone Van Rompo, jau gražiai žodžiais kalbate, bet kalbate apie prestižinius projektus Galilėjo ir kitus ir praktiškai juos prilyginate socialinės e, plėtros programoms. Ekonominio sunkmečio metu, metu pinigai turi eiti tiesiai piliečiams. Ir štai dabar su tais prestižiniais projektais praktiškai nebelieka e, pinigų e, socialiniams projektams. Štai tarkime jaunimas, mažos ir vidutinės įmonės. Šiuose jie turi sunkiai dirbti tam, kad nukonkuruotų ITER ir Galilėjo. Jie yra šių, šio finansinio laikotarpio pralaimėtojai. Visa tai yra daroma socialinio projekto sąskaita. Labai gaila, bet taupoma yra socialinių programų sąskaita. Štai pavyzdžiui, skurdžiausių asmenų programos sąskaita jie irgi nuo to nukenčia. Jeigu jau kalbama apie socialinę Europą, tai reikia suvokti, kad nebeliko tos socialinės Europos. Skurdžiausiai gyvenantis žmonės, jaunimas, bedarbiai yra jūsų biudžeto projekto aukos. Na ir dar nepamirškime aplinkos, aplinkos kaitos, klimato kaitos, juk nuo to, nuo jūsų biudžeto nukenties ir šis rytis aplinka, aplinkos apsauga turi būti tokia svarbi kaip ir žemės ūkis. Juk žemės ūkio, juk žemės ūkija yra skatinamas produktivumas, o tai yra nenaudinga aplinkai. Nedideli smulkus žemdirbiai, jie kaip tik visiškai jokios naudos negauna iš BŽUP. Jie gyvena praktiškai skurde Kasgi lieka aplinkai, aplinkosaugai? Praktiškai nieko. Nes dabar štai aplinka į antrą planą nueina. Nėra jokių garantijų ambic dėl ambicingos aplinkos politikos. Mes negalime pritarti tokiam projektui. Taupimas ES lygių yra geras dalykas, bet tai, ką siūlote jūs, nėra ekologiškas, nėra aplinkosauginis, nėra socialus biudžetas. Mes norime ne mažiau biudžeto, mes norime tobulesnio, tinkamiau paskirstyto biudžeto. Pirmininkas, ačiū dabar kolega Stasen. Ačiū pirmininkė. Aš pradėsiu teigiamą gaidą. ES biudžetas. ES visada didino savo biudžetą, niekada tam nebuvo galo. ES visada pataikaudavo valstybės narės. Tai čia būtų tik tai vienintelis teigiamas dalykas dėl to susitarimo. Na taip, sutaupyta yra, bet taupoma labai mažai ir taupimo kaštus patirs mokesčių mokėtojai. Štai pavyzdžiui, BŽUP didžiausias akcentas yra skiriamas dešimčių tūkstančių Europos funkcionierių algos lieka. Būstinė Strasbūrė lieka. Nido, Niderlanduose mūsų tokie rezultatai nedžiugina. Na, štai Niderlandų išmoka priklauso nuo ekonominio augimo, o ekonominio augimo nėra. Europos parlamentas nori blokuoti šią sutartį ne todėl, kad būtų viskas iš esmės peržiūrėta bet man, ne, todėl, kad mano, jog reikia išleisti daugiau, štai EPP, socialistai, žalieji grasina biudžeto sabotažu, nes jiems reikia daugiau pinigų. Na, o mes Niderlanduose sakome, kad reikia taupyti, bet reikia taupyti visur. Na, o Europoje daug kas tam priešinasi. Na, mums labai gaila, kad Niderlandų partijos remia ES e, mastu vykdoma politika. Štai pirmininkas Šulcas daug kalba apie demokratiją, bet demokratiją ir skaidrumo principų, demokratijos ir skaidrumo principų reikia laikytis, reikia veikti, kažką daryti, ne vien tik tai balsuoti uždarame rate. Piliečiai turi žinoti, kas yra daroma už tų uždarų durų. Ačiū, poniai Stasin, dabar pirmininkas Baroso. Nebuvo tiesioginių klausimų skirtų man, nes e, mes, jūs žinote, kad Europos komisija nebalsavo e, dėl tų sustarimų tarp vyriausybių. Ir, Dėl to aš norėčiau pasinaudoti progą jums štai ką pasakyti. Aš sutinku su jūsų susirūpinimu, e, kurį išreiškė dauguma, daugumos frakcijų atstovai. E, tačiau klausimas kyla, kurgi mes eisime toliau, e, ką toliau darysime. Manau, kad Europos Sąjungai reikia daugiametės finansinės programos. Žinau, kad kai kurie iš jūsų mano, jog būtų įmanoma eiti kitų kelių. E, planuojant biudžetą kasmet. Tačiau aš nesutinku. Aš visai atvirai sakau, kad nesutinku. Kodėl? Todėl, kad kai kurie iš mūsų regionų ir valstybių, kurios yra ypač pažeidžiamos žemos, joms reikia investicijų jau dabar ir jas nukelti būtų didelė klaida. Iš tiesų, jeigu neturėtume tinkamos daugiametės finansinės programos, būtų sudėtinga sustarti laiku dėl teisinio pagrindo, kurio mums reikia, leidžiant pinigus, investuojant pinigus, pradedant nuo 2014 sausio 1. Tad jų, aš kreipiuosi jūs ir į tarybą, kad jūs rimtai įsitrauktumėte į, į dėrybas, kad pasiektumėte rezultatų visai Europai Tai visos Europos labui, nes mūsų atsakomybė yra e, e, susijusi su visa Europa, jos e, ateitimi ir likimu. Ir klausimas susijęs su tuo, kaipgi būtų galima pradėti realias diskusijas, realias dėrybas. Reikėtų išsamei apsvarstyti lankstumo klausimą. Aš jau pakartos tai, ką minėjau savo įžanginėme žodyje. Uh, Ir tai, ką minėjau ir e, pačioje vadovų taryboje. Mes neturime tinkamo lankstumo, e, e, kaip dauguma valstybių, daugumos valstybių narių valdovai dėl to sutarė, kad be tinkamo lankstumo nieko negalėsime daryti. 51,5 milijardų eurų skilė skirtumas tarp mokėjimų įsipareigojimų ir e, e, mokėjimų asignavimų ir įsipareigojimų e, asignavimų turi skatinti Europą ieškoti sprendimų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutarties 223 straipsnį. Tad e, pagal kitas sąlygas mums reikia nu, pasinaudoti maržomis ir e, vykdyti lėšų perkelimus e, tarp skirtingų biudžeto eilučių iš vienų ir į kitus biudžetinius metus. Ir kai jūs pradėsite dėrybas su taryba, be abejo komisija taip pat pasirengusi prisijungti, turite ne tik tai žiūrėti į išlaidų lygius ar viršutinės ribas, bet į realius, realias išlaidas, kurios vyksta kasmet e, daugiametės finansinės programos rėmose. Ir norėčiau palyginti, kad e, kitų, e, dabartinios periodo ir busimosios finansinės programos skirtumai yra akivaizdus. Negaliu kalbėti apie 2014 metus, kadangi mes vis dar esame įgyvendinimo fazėje, tačiau Per pastarosius šešerius metus mes išleidome vidutiniškai 122,2 milijardo eurų kasmet. E, tai, tai buvo lėšos skirtos realiems mokėjimams. Kalbu ne apie įsipareigojimus, ne apie viršutinės e, mokėjimų ribas, bet apie realius vidutinius mokėjimus. Kitos e, finansinės programos metu, periodo metu 9,8 e, milijardo eurų e, suma yra numatyta. Ir 908,4 milijardo eurų suma. Ir, ir tai bus 129,5 e, e, milijardo eurų daugiau išlaidų negu prie, prieš tai buvusios, buvusio periodo metu. Taigi tokiam dalykam vykdyti reikia tinkamo lankstumo. Uh, lankstumo tarp atskirų eilučių ir atskirų metų, nes jūs žinote, kad kasmet taip jau įvyksta, kad daugelis lėšų grįžta į valstybės narės, nes jos nebuvo įsisavintos. Tokia yra realybė, su kuria šiandieną susidurėme. Dėl to, kad mūsų, daugelis mūsų valstybių narių ne, nepajėgios įsisavinti lėšų, nes neturi tinkamų sugebėjimų. Tad jeigu abi pusės parodys gerą valią, bus surastas sprendimas ieškant kompromiso. Būtent dėl to aš aiškiai pabrėžiau, kad taip kaip tai dabar vyksta, be abejo, mums, mūsų niekur nenuves. Toks pareiškimas, aišku, yra labai griežtas. Ir aš tą dar kartą kartoju prieš jūs. E, e, aš tai pabrėžiau ir vadovų taryboje Taigi užtikrinant tinkamą lankstumą, ne tik tai užtikrinant perkelimus tarp atskirų metų, bet ir e, pavyzdžiui, dėl, rezultat, dėl, dėl e, rezervo lėšų perkelimo, e, kad valstybės narės, kurios nepajėgia išleisti, panaudoti lėšų per dviejus metus, E, galėtų gauti dar papildomus dar vienus metus, finansinius metus, per kuriuos galėtų panaudoti tas lėšas. Tokiu būdu mes galėtume rasti būdą, e, kaip lėšas e, veiksmingai išnaudoti ateitie. Žinoma, tai nebus paprasta, bus sudėtingos dėrybos, aš to net nebejoju. Aš tą klausimą svarščiau ir ne tik tai su parlamento pirmininku, bet ir su tarybos pirmininku dabartinės pirmininkaujančios valstybės e, e, Airijos e, ministrų pirmininko Kenio, aš esu tikras, kad galiausiai surasime kažkokį kompromisą, kadangi šis biudžetas ar ši finansinė programa yra nepaprastai svarbi siekiant investuoti į ūkio augimą ir užtikrinti solidarumą, sanglaudą, kurios reikia, labai reikia jautriausiams regionams. Nežinome, kad Europoje e, kai kuriuose regionuose situacija yra labai sudėtinga, socialinė situacija. Tai aš pabrėžiau ir vadovų taryboje ir vis dar tikiu, kad yra įmanoma susitarti, jeigu bus pareikšta tinkama, pademonstruota tinkama valia ir iš valstybių narių E, pusės ir iš Europo parlamento pusės. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui Van Rompoj. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pakviesti jūsų mm, neįsileisti į klaidingas diskusijas, į diskusijas tarp gerųjų ir blogųjų europiečių kasgi tie blogieji europiečiai, tai būtų vyriausybių ir valstybių vadovai. Aš gal nesakysiu, kas yra tie gerieji europiečiai, bet aš save laikau geru europiečiu. Taigi nepradėkime tų klaidingų diskusijų. Šios diskusijos nėra tarp atsakingųjų ir neatsakingųjų, kaip kad štai čia buvo pasakyta. Ne, visiškai ne. Aš nemanau, kad mes tie kiti, Europos vadovų taryba, priklausome kitai stovyklai. Ne. Be jokios abejonės, dėl biudžeto reikalingas yra kompromisas. Kiekvienas biudžetas yra kompromisas tie, kurie atsakingi už nacionalinius biudžetus, taipogi kas kartą ieško kompromiso. Juk čia ne grožio konkursas, ne kažkoks šedevras, tai yra kompromisas. Na, o Europos biudžeto atveju taipogi tai yra kompromisas tarp nacionalinių interesų ir bendrojo ES intereso. Tai taipogi yra kompromisas tarp tų, kurie pasisako už biudžeto konsolidavimą, ar už biudžeto taupimą ir tarp tų, kurie pasisako už ūkio augimą ir užimtumo skatinimą. Mano manimų kompromisas tarp šių skirtingų tendencijų yra pasiektas. Be jokios abejonės Europos biudžeto projektas turi tam tikrą strategiją. Nes viena vertus stengiamas yra mažinti išlaidų lygį, O beje, taip elgiamasi ir absoliučioje daugumoje valstybių narių. Bet kartu prioritetai yra teikiami toms išlaidoms, kurios turi pridėtinės vertės. Būtent tos, tai yra tos rytis, kurios skatina ūkio augimą ir kovoja su skurdu bei prisideda prie darbo vietų kūrimo. Yra logika visą tame, yra filosofija, yra strategija tame biudžete, bet labai gaila, darbas yra nedėkingas mūsų ir tai yra nutylima. Taigi, neįsileiskime į klaidingas diskusijas. Na ir kitas dalykas. Šios diskusijos ir šis biudžetas labai gaila, tiksliau šis biudžetas labai gaila, te sudaro tik tai 1 procentą BVP. O tai jau be jokios abejonės ambicingas rezultatas Europai. Beje, niekas nepasisako už pusantro ar dviejų procentų BVP biudžeto. Kalbam apie 1 ir 1,4 procento BVP. Ko gero, dėl bendrosios maržos e, nuomonės neišsiskirtų. Aš taipogi pasisakyčiau už didesnį biudžetą, kaip ir jūs bet net ir parlamente jums nepavyktų sutarti dėl tokio biudžeto, kuris būtų, tarkime, dvigubai didesnis negu šiandieninis. Taigi reikia diskusijas tinkamai organizuoti. Su vienu procentu BVP neįmanoma išspręsti ir ūkio augimo, ir skurdo, ir e, bedarbystės problemas. Tai yra tiesiog priedas prie tos politikos, kuri turi būti skirtingais e, lygmenimis įgyvendinama, ypač nacionaliniu lygiu, kur e, biudžeto lėšos svarbesnės būtų biudžeto konsolidavimo laikotarpiu. Europos biudžetas nėra anticikliškas instrumentas. Kaip jūs dabar apie kokius anticiklinius efektus kalbate, poveikius, kai kalba sukasi apie 1 procentą BVP? Nereikėtų pamiršti proporcijų. Ko gero, nieko naujo jums nesakau dabar. Tiesiog manau, kad apie tai turėtume kalbėti. Na ir trečias dalykas kalbame ne apie skaičius, o apie strategiją. Aš jau sakiau, kad šis, šiame biudžete slypi strategija. Tačiau jeigu jau kalbame apie biudžetą ir neminime skaičių, tai ko gero ne viskas gerai tokiu atveju. Na, ko gero, viską įmanoma nustumti į antrą vietą, net ir skaičius. Ir štai pavyzdžiui, skyriuje, kuriame kalbama apie konkurencingumą, augimo, lėšos didinamos 37 procentais, lyginant su ankstesnio laikotarpio finansinė perspektyva. Nėra mažai, 37 procentai, netoks jau ir nukopijavimas nuo ankstesnio biudžeto. Aš manau, kad tai yra didžiulis, milžiniškas padidinimas. Todėl nereikėtų pamiršti proporcijų ir skaičių. Ar šis biudžetas yra antisocialus, antisocialinė politika, paremtas ar kaip? Sangaudos fondo parama buvo padidinta tiems, kuriems to labiausiai reikia. Skurdžiausių, skur, išmokos skurdžiausiams yra netgi padidintas. Vystomosios pagalbos programa padidinta. Tūkstantmečio plėtros tikslai yra išlaikomi. Yra taipogi dar ir nauja programa. 6 milijardai eurų jaunimo nedarbui bus skiriama. Šiuo metu kaip tik baigiamajame etape dėrybos yra dėl šio klausimo. Taigi 37 procentų 37 procentais didesnis biudžetas yra ir socialus biudžetas. Na, o dabar dėl įsipareigojimo signavimų ir mokėjimo signavimų skirtumo. Aš buvau na, biudžeto ministras pats ir visada žinojau, koks skirtumas tarp įsipareigojimo signavimų ir mokėjimo signavimų. Kitu atveju mums nereikalingi įsipareigojimo asignavimai, jeigu to skirtumo nedarytume. 2005 metais. Kasgi buvo, norėčiau priminti, kaip kolega ir draugas Verhofstadtas, na, draugas, vadinu tave draugu iš mandagumo. Ne, tiek to nesileiskime į asmeninės diskusijas. 2005 metais aš nedirbau. Kitas ministras pirmininkas tuo metu Belgijoje buvo Taigi skirtumas tarp įsipareigojimo ir mokėjimo asignavimų buvo 5,4 procentai. Beje, man buvo pasakyta, kad niekas apie tai niekada nediskutavo. Na, o štai dabar skirtumas yra 5,7 procentų. Tačiau skirtingai negu tai, kas nutiko prieš septynerius metus, tuo metu kartu su komisijos teikiama logistinė pagalba tiksliai kalbėjome apie tai, kaip e, susijęti įsipareigojimo asignavimus ir mokėjimo asignavimus. Aš e, galbūt į diskusiją šiuo klausimu nesileisiu. Tiesiog pasakysiu, kad jeigu jau sudėtume visus įsipareigojimo ir mokėjimo asignavimus, 991 milijardas gautųsi. Neįsileidžiant į kalbinius skirtumus tarp prancūzų ir belgų prancūzų kalbos. Tai čia būtų įsipareigojimo signavimai. Na, o dabar jeigu paimčiau mokėjimo signavimus, kuriuos patvirtino uh, parlamentas ir taryba. 875 milijardai būtų tas skirtumas. Taigi skirtumas visada egzistavo. Tačiau skirtumas e, dabartinės situacijos yra tas, kad e, labai išsamei ir daug, kaip įmanoma, daugiau maximum possible apie tai buvo e, kalbėta. ankstesnio laikotarpio mokėjimo signavimų suma buvo 8,750 milijardų eurų. Tai yra 303 milijardais mažiau negu kad numatyta dabar. Taip, aš esu pasirengęs kalbėti šiais klausimais su skaičių pagalba ir remdamasis tuo, kas buvo padaryta anksčiau, iki šiol, ankstesnė patirtimi, aš manau, kad problemą tikrai įmanoma išspręsti. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, be jokios abejonės reikia dėrėtis. Aš tai sakiau ir kartojau Europos vadovų tarybos metu. Ilgas 30, me, 30 e, valandų apie tai kalbėjome. Jau lapkritį apie tai kalbėjome. Buvo pasakyta, kad reikia susitarimo tarp 27 valstybių narių. Tai yra būtina sinakvenon sąlyga. Tačiau tai nėra dėrybinio proceso pabaiga. Būtent todėl išvadų projekte yra palikta galimybių, netgi nemažų galimybių lankstumui e, nuosavoms e, nuosaviems ištekliams ir galimiems peržiūrėjimams netgi. Europos vadovų taryba yra lankščiai nusiteikusi peržiūrų klausimų, nes tikrai yra daug aspektų, kuriuos galima būtų dar peržiūrėti. Tačiau aš dabar norėčiau paprašyti Europos parlamento gerai du kartus pagalvoti prieš įsileidžiant į metinio biudžeto diskusijas nes e, tokiu atveju jūs neturėtumėte apskritai jokios perspektyvos. Nebūtų jokios perspektyvos moksliniams tyrimams, nevyriausybinėms organizacijoms, nes būtent e, jie mūsų prašo perspektyvų. Nebūtų jokios perspektyvos e, jaunimui, jauniems bedarbiams, kuriems reikalinga viltis Taigi norėčiau tik tai jūsų paprašyti gerai pagalvoti, du kartus pagalvoti prieš įsileidžiant į diskusijas apie metinius biudžetus. Jūs dabar man kalbate apie kopijavimą. Metinio biudžeto atveju būtų kopijavimas. 2013 metų mokėjimai būtų užblokuoti. Būtų, tiksliau, būtų įstrikta ties 13 metų mokėjimais, tiek 13 metų principais. Daugiametis biudžetas suteikia perspektyvos, matomumo. Ir jeigu jau diskusijos vyktų kasmet, metinės diskusijos dėl metinio biudžeto, tai prarastume daug laiko ir daug energijos dėl gana menko biudžeto. Taigi daugiametis biudžetas yra politinė priemonė, tai atspindi strategiją, tam tikrą, tikrai labai nedėkingomis aplinkybėmis. Ir tai yra kompromisas. Be jokių problemų galiu tai pasakyti, tačiau prieš įsileisdami į alternatyvius sprendimus norėčiau paprašyti jūsų gerai pagalvoti, du kartus pagalvoti prieš kažką tai sprendžiant. Pirmininkas, ačiū. Kolegos Norėčiau paprašyti pasisakančių kolegų griežtai laikytis skirto laiko, nes e, turime baigti laiku. Kolega Stasin, minutė. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Labai gražių kalbų išgirdome, tačiau aš noriu, kad e, kalbėtume teisingais terminais apie tiesą. Dabar tas lankstumas. Jeigu jau visas valstybės narės paminėtume, tai 16 milijardų eurų, pirmininkas Šulcas minėjo, Europa bankrutuoja. 500 milijonų piliečių dėl to bankroto gali nukentėti. Ir štai dabar balsuojama yra už uždarų durų. Jūs praktiškai ignoruojate piliečius, tyčiojatės iš jų. Ačiū. Dabar žodis kolegai Liotart. Ko, dėkoju, ponė Van Rompoj. Jūs kelis kart išgirdote aišku ne. Ir jūs vis tiek bandote ginti savo planą. Tačiau aš manau, kad šitas planas, kurį jūs dabar pagrindėte kažkokiais skaič, skaičiais, iš tiesų E, bus įgyvendinamas skurdžiausių gyventojų sąskaita. Iš tiesų, e, aš nematau, kad šis planas pasitarnautų piliečiams. Dėkoju, poniai Liotar, toliau ponas Messerschmidt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją ir tarybą dėl to, kad buvo priimta šitas susitarimas. E, Ar šitas susitarimas yra geras ar blogas, sunku vertinti. Aš pats esu labiau nusivylęs negu e, džiaugiuosi. Biudžeto lėšos yra mažinamos ir jos mažinamos e, BŽUP srityje. Ir nepaisant to, vis tiek didžioji e, biudžeto lėšų dalis yra skirta E, žemės ūkio politikui. Manau, kad šitos išlaidos e, yra visiškai nereikalingos, nes e, nerandami sprendimai, taip pat neradome sprendimo, kaip pasinaudoti. E, Sanglaudos fondų geriau ir struktūrinę politiką, kaip geriau vystyti. E, Tačiau svarbiausias dalykas yra ne turinys šio sustarimo. Įdomu buvo stebėti procesus, kurie vyko taryboje ir e, parlamente. Mes turime 27 demokratiškai išrinktas vyriausybės. Nebūtinai visas aš jas mėgstu ir palaikau, bet jos yra demokratiškai išve, išrinktos. Jos yra atskaitingos savo nacionaliniam parlamentam ir jom pavyko susitarti. O dabar prieš tas vyriausybės e, tarsi pasisako Europos parlamentas, kurio pusė neturi e, drąsos atsistoti ir savo piliečiams pasakyti, e, už kokį sprendimą yra Europos parlamentas ir nenori drąsiai parodyti daugumą parlamentarų savo piliečiams, už ką ar prieš ką jie balsuos, kaip jie balsuos. Tai yra slaptas politinis žaidimas ir mes čia kalbame apie e, par tuos parlamentarus, kurie neatstovauja net pusės ES piliečių ir kurie bijo parodyti aiškiai savo sprendimus. Ačiū, ponas Kalanan, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, stebiuosi, ar aš priklausau tai gerųjų ar blogųjų europiečių kategorijai, kaip minėjo ponas Van Rompoj. Uh, Pirmiausia, norėčiau paminėti aspektą, nieko, kurio dar niekas neminėjo. Tai yra ES ir jungtinių valstijų darybos dėl laisvosios priekybos susitarimo. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas, kuris buvo svarstomas labai ilgai ir jisai, jo sėkmė, jo sprendimo sėkmė prisidės prie ES suklėstėjimo daug daugiau negu tos mūsų e, kariavimas dėl biudžeto. Be abejo, mes visi norime pagerinti e, to, tą biudžetą, mes norime mažiau leisti žemės žemės ūkiui, administravimo išlaidų mažiau. Aš tikiuosi, kad taip ir bus padaryta, tačiau aišku, tai yra dėrybų objektas. Ir e, e, aš tikiuosi, kad e, e, manau, kad Europos parlamentas tikrai turėtų balsuoti dėl daugiametės programos, o ne dėl, vien, dėl jos e, e metiškumo. Tačiau kas būtų tikrai jokinga, jeigu mes pradėtume e, balsuoti slapta, e, mes apsijuoktume prieš savo e, žmonės, jeigu, jeigu organizuotume slaptą balsavą, balsavimą. Pone Diuro. Ačiū. Keturis dalykus norėjau išsakyti. Pirmiausia, taip galime gyventi be e, daugiamečio biudžeto. Įmanoma be jo išsisukti. Na, o dabar dėl tos jūsų logikos ir filosofijos, tai man ji neskaidri. Na, ir dar daugiametis, daugiamečiai įsipareigojimai galimi atskiroms sritims Neįmanom, man, manęs netenkina argumentas, kad be daugiametiškumo principo neįma, neįmanoma dirbti. Na, o dabar dėl mokėjimo asignavimų, tai aš nesutinku. Jūs lyginate 30 iš 70 lyginate prieš, 70, prieš 7 metus buvusi biudžetą 37 metais padidinta, tačiau nepamirškime, kad dar 24 procentais yra ir sumažinimas numatytas. Taigi norėčiau paprašyti jūsų e, gerai pagalvoti, gal net keletą kartų apie tai, ką aš pasakiau prieš priimant galutinį sprendimą. Ačiū. Dabar žodis ponui Verhofstadui. Visų pirma, norėčiau paminėti keletą aspektų ir vienas iš tų tai bendra e, biudžeto suma. Iš tiesų tai yra ta pati suma, e, ji tokia buvo 2006 metais, e, tokia yra 2013 metais, jeigu mes kalbame apie kasmetinį biudžetą. Mes susidurėme su ta pačia suma kasmet. Aš turiu, aš turiu jūsų išvadų priedą, iš čia ir imu tos skaičius. Ir aš matau čia lygiai tokius pačius skaičius kaip ir ankstesnėse biudžetuose. Taigi nėra jokio skirtumo lyginant su ankstesniais e, e, metais. Toliau yra nuolat augantis deficitas, nuolat augantis skola ir baisiausia yra, kad, tai yra, kad ta skola nuolat auga. Iš tiesų, aš jums galėčiau pateikti dokumentą, kuriame matytume, kaip e, auga ta skola. 2000, 2000 metais tai buvo 16 milijardų, 16 milijardų trūkumas, dabar 2013 yra 300 milijardų e, trūkumas. Tiesiog mes matome, kad šita daugiametė finansų programa kūrė e, vis didesnį biudžeto deficitą. Aš jums pateiksiu tą dokumentą, kad visi pamatytų tai kaip aišku įrodymą. Dėkoju ponė Verhofštą, toliau ponas Kalfin keturiom minutėm. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, aš e, nekvestionuoju jūsų požiūrio, tačiau yra tikrai labai sunku pritarti tam, ką, ką, pri, kam pritarė, tokiam biudžetui, kuriam pritarė valstybės narės. Jūsų pateikti argumentai, žaidžiant įvairiais skaičiais, tai nebuvo tikrasis pasiekimas. Jūs pasiekėte minimalų bendrą vardiklį, kuris dėl kuris, e, dėl kurio labai džiaugiasi kai, kuries, kai kurie politikai, e, tačiau taip buvo gerokai susilpninta ES. Ir būtent toks ir yra šio kompromiso pagrindas. Ir apie tai aiškiai kalbėjo įvairių frakcijų atstovai, jeigu jūs klausėtės tų įvairių e, pasisakymų įdėmiai. E, diskusijos turi būti grindžiamos faktais ir, ir skaičiais. Iš tiesų, biudžetas didinamas, tačiau jisai didinamas, tas padidėjimas e, pasiekiamas e, perkeliant kai, kurios, kai kurias lėšas iš sanglaudos e, sričių į, pavyzdžiui, Connecting Europe priemonę. E, Dėl, pavyzdžiui, dėl socialinės plėtros e, politikai skiriamų lėšų. Jūs matote, kad dar 2010 metais 16 ir, 1000, ir 100 procentų e, e, lėšų dalis buvo skiriama tokiam šalims kaip atsiprašau, e, skiriamos tokiose šalyse kaip e, Koreja, Japonija ir panašiai. O mes nesame pajėgus tokio, tokios biudžeto dalies skirtis ir e, mes tikrai neprisivysime tokių valstybių, tai yra neįmanoma. Jūs kalbėjote apie jaunimo nedarbą, iš tiesų tai yra puikus sprendimas, tačiau pažvelkite į skaičius, tik tai 3 milijardai yra tas padidėjimas, visi kiti 3 milijardai yra iš Europos socialinių fondų. Dar daugiau skaičių tik tai Europo, eurozonos e, valstybėms narėms e, remianti Švedijos modeliu, e, buvo per, met, per, per metus numatyta skirti 21 milijardą eurų kovai su jaunimo nedarbu. Tačiau visoje ES panaudotos lėšos šiam tikslui bus sieks tik tai 6 milijardus eurų kasmet. Tai yra labai gražu kalbėti apie kovą su jaunimo nedarbo, apie tos politikos e, tikslus, tačiau realūs skaičiai rodo, kad mes tų tikslų nepasieksime. Tas pats pasakytina ir apie sanglaudą. San, sanglaudai skiriamos lėšos yra, e, bus mažesnės, negu jos buvo numatytos anksčiau paramos gavėjams. Jūs negalite teikti, kad e, dabar situacija bus geresnė. Ir pagaliau, ponė pirmininkė, yra Galiu pasakyti, kad yra labai aišku, kaip jūs sakėte, jog ne, nebūtina turėti daugiau Europos, e, skiriant daugiau pinigų. Daugiau. Europos nereiškia daugiau pinigų, jūs sakėte, tačiau mažiau pinigų reiškia mažiau Europos. Ir būtent tą mes matome šiame biudžete. Tai yra didelė problema. Kai kuriems žmonėms tai gal patiktų. Be abejo, jie nori matyti mažiau Europos, tačiau tai nėra Europos parlamento pozicija. Iš tiesų, mes norėtume matyti, kaip, kokia stipri yra Europos vykdoma politika. Ir ta politika stipri tik tai, kai yra numatytos atitinkamos lėšos. Draugės su ponu Baroso jūs kalbėjote apie nu, lankstumo užtikrinimą. Tačiau jeigu yra e, numatytos pernelyg e, mažos e, lėšos, mažos sumos, tuomet mes tik tai žygiuosime atgal ir blokuosime tuos sprendimus ir tos, e, e, tas iniciatyvas, kurios bent jau buvo pradėtos įvairiose valstybėse narėse. Jūs taip pat kalbėjote apie e, vienbalsiškumo procedūras ir jų lankstumo būtinybę. Iš tiesų mes tą taip pat skatiname. Jeigu norime daugiau lankstumo, mes turime turėti taryboje mažiau vienbalsiškumo. Tai turėtų būti derinama su lankstumu. Tik tai taip mes galėsime žygia, žygioti į priekį. Priešingų atveju tai bus tik tušti žodžiai, mes galėsime kalbėti apie Europos įsipareigojimus, tačiau niekada negalėsime jų įvykdyti. Dėkui. E... Ačiū ponui Kalfin. Paskutinis pasisakys ponas Bögė. Penkios minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradėdamas norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu kolegai Kalfin ir galiu pasakyti, kad džiaugimasis vadovų tarybos rezultatais turėtų būti toks ribotas. E, Tikriausiai jūs supratote, kokia yra parlamento pozicija. E, Iš tiesų, kad reikėtų ieškoti alternatyvos, nes šis dėrybų rezultatas nėra tenkinantis e, perspėjimai, kad viskas bus labai baisu, jeigu bus nesusitarta, e, iš tiesų e, nėra tiesa. E, Sustarti dėl septyniarių metų biudžeto tai yra patogumas stengimasis išvengti kasmetinės biudžeto procedūros. Taip pat, ponė Baroso, galiu aiškiai pasakyti, stebiuosi, kaip jūs sugebate pagražinti šios tarybos rezultatus. Mums e, Europoje e, Nesvarbu, ar kalbėsime apie ES biudžetą ar apie nacionalinius biudžetus, e, mes turime 120 e, milijardų eurų kasmet daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir investicijas nes dabartinė, dabartinė suma netitinka e, poreikiu. Taip pat norėčiau pasakyti tokį dalyką. Biudžeto komiteto pirmininkas e, ponas Lamasūras tiek e, komisijai, komisijai tiek ponui Van Rampojui e, parašė savo nuomonę. Mes matome 60 puslapių tarybos posėdžių išvadų ir aš e, galbūt čia nėra svarbu, ar bus daugiau ar mažiau e, milijardų, bet iš tiesų e, daugiametė finansų programa turėtų būti kažkas daugiau negu tik skaičių pasvi, pa, pa, paskirstimas. Tai turėtų atitikti europinę dvasę. Tie dokumentai, kuriuos valstybės narės cituoja, ką, ką tai reikš struktūriniai ir kitoms politikoms, tos valstybės narės turi tam tikrus skaičius, kurie, kuriuos argumentuoja, o mums nepateikėte tų skaičių. Todėl aš noriu aiškiai pasakyti, arba pateikite mums dokumentus, arba mes nepradėsime dėrybų, nes reikia skaidrumo ir reikia, kad informacija būtų suteikta visiems. O jeigu pagal darbo tvarkos taisyklės e, galime e, reikalauti slapto balsavimo, tai galime reikalauti, mes esame teisėkuros organas, o taryba, kaip ir anksčiau, už, už uždarų durų priema sprendimus, taigi nematome jokio skaidrumo, sk, to skaidrumo nemato ir piliečiai. Jeigu pažiūrėsime, ką taryba, kokius sprendimus priemė per pastarosius dešimt metų per, dėl transeuropinių tinklų, dėl mm, vidaus politikos ir saugumo, dėl Europos vaidmens Europos Sąjungoje, dėl mokslinių tyrimų, e, tai neatitinka tų skaičių, kurie dabar pateikti. Todėl aš manau, kad jūs turite išbraukti tuos politinius prioritetus, kuriuos, e, kurių jūs nenorite finansuoti. Toliau kita tema, jeigu mes perkel, perkeldinėsime lėšas, tai jas bus galima perkelti iki 2020 metų. Dėl ir čia norėčiau pasakyti, prieš pabaigiant dėrybas dėl naujosios daugiametės finansų programos, reikia palikti galimybę peržiūrėti, pataisyti e, tą finansų programą, kad kažkokios neįsisavintos lėšos nebūtų perkeliamos į kitas finansų programas kaip nereikalingas balastas. Taip pat čia reikia kalbėti ir apie tą vadinamąjį lankstumą. Lankstumas yra įmanomas tik tai tada, kai jis apima viską, visus asignavimus įsipareigojimams ir mokėjimams. Ir norėčiau pabrėžti, kad E, su Lisabono sutartimi mes praradome vieną peržiūros e, elementą, tačiau be, to lankstumo, e, be tos lankstumo priemonės ir peržiūros priemonės nebūtų įmanoma buvę finansuoti Galilėjo programos. Tai yra gražu, kai kartais galioja tos nuostatos, bet norėčiau aiškiai pasakyti, kad peržiūra turėtų reikšti, kad naujasis parlamentas turėtų teisę nutraukti šį įsipareigojimą, nes visa kita tai jau nebūtų demokratinis e, procesas. Ir nuo savo išteklių klausimas e, čia yra atverimo išlyga palikta. Manau, kad šitą išlygą mes turime e, pasinaudoti. Be šitos naujosios finansavimo priemonės aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima baigti biudžeto projektą. O dabar, baigdamas, norėčiau pasakyti, prieš suformuluodami E, savo tekstus dėl daugiametės finansų pers perspektyvos, dėl finansų programos. E, galime pasakyti, kad mūsų laukia daug darbo, laukia sunkos dėrybos, bet mes tik tada galėsime e, patvirtinti šią fin daugiametę finansų programą. Mes tik tai tada, jeigu, jeigu pamatysime, kad ta programa yra pagrista konkrečiais skaičiais ir kad ji gali padėti siekti konkrečių tikslų. Ačiū. Grazie, Ačiū ponui Bögė. Dėkoju komisijos pirmininkui ponui Baraso, taip pat tarybos pirmininkui ponui Vandrompui ir mes baigiame posėdį.